Gerbiami kolegos, norėčiau pradėti posėdį. Laikas nelaukia. Pirmasis darbo tvarkės punktas yra dešimtasis. Tai yra ESPON e, projekto pristatymas. E, teritorinė Europa 2033 svečiai lankosi, kurie stovauja ESPONui. Piteris Melbis, ESPONO direktorius, Ekspertas iš Lenkijos Jacekas Šlechta. O aš matau, kad man parašyta užrašyti MCRIT. Ir e, Andriu, kuris trečias e, mūsų svečias, paaiškins, kas tai yra. Bet gal nuo Piterio pradėkime. Prašom. Prašom, Piterį. Labai ačiū, ponė pirmininkė, labai ačiū komitetui e, už tai, kad pakvietė mus pristatyti vieną ypatingą ir parlamentui turbūt įdomų projektą. Aš manau, kad reikėtų Jums pateikti platesnės informacijos, kad e, suprastumėte, kodėl 31 šalis nusprendė tą projektą pradėti gyvendinti. E, galvojam apie ateitį kaip daug iššūkių keliančią ateitį, kadangi dabar išgyvenam krizę, klimato kaita vyksta, simetriniai pokyčiai vyksta, e, miestai, regionai skirtingai vystosi, taip pat vyksta globalizacija, demografinė padėtis blogėja, žmonės sensta, matome daugiau migracijos srautų įvairialypių. lypių Taip pat susidarėme su energetikos iššūkiais, kaip sujungti Europą, kyla klausimas, e, kaip užsitikrinti saugumą atsargų. Ir kitas dalykas - ES teritorija. ES pamažu plečiasi, reikia galvoti apie ryšius, jungtis, e, reikia nepamiršti, kad regionų netoligumai vis didėja vykstant plėtrai. Toks yra pagrindas, e, tokia yra logika, galvojant, kokius e, projektus, kokias temas turėtų ESPON plėtoti. Ir mes e, pradėjome gyvendinti projektą teritoriniai scenarijai Europos labui. Mums labai svarbu pasakyti, kad e, tyrimas, e, kuris atliekamas pagal šį projektą, e, nukreiptas į ateitį. Teritorinės struktūros yra ilgalaikės, jos inertiškos tam tikrą prasme, bet galima sakyti, kad į tai mm, žiūrint galima elgtis protingai, galvoti, kokios bus svarbios idėjos ateityje, priimti šiandien sprendimus, kurie turis poveikio teritorijoms e, ir taip galvojant, galvojama ir apie būsimas kartas. mūsų projektas atitinka politikos principus ir tokiu būdu mes siekime geriau suprasti ilgalaikę ateitį. Mes galvojame apie tai, kaip dirbti kūrybiškai, kaip e, palaikyti strateginę viziją, kaip E, sukurti e, tam tikrą pagrindą politinėms diskusijoms, politinėms sprendimams, ne tik sanglaudos politikoje, bet ir kitoms sektorinėms politikos kryptims, kurios e, susijusios su teritoriniu elementu. Ir ideali situacija būtų aiški stipri teritorinė vizija, tai netiesiogiai įtakotų sprendimus, e, kurie turi e, poveikio teritorijoms. Toks yra mūsų, tokia yra mūsų projekto aprieptis. E, Stebėsiams komitetas apsprendė tą aprepti. Ir dar porą dalykų paminėsiu. Projektas įgyvendinamas penkiais etapais. Pirmasis išanalizuoti dabartinę situaciją Europos e, teritorijų prasme, toliau parengti tokius pagrindinius scenarius 20, 2050 metams, tai labiau e, kiekybinis veiksmas, komanda, kuri užsiema projektu E, kuria teritorinius scenarijus, yra parengti trys scenarijai alternatyviniai, tikrai jau rengiami. Toliau siekiama e, sukurti teritorinę viziją 50-ųjų metų Europai. Tai nėra mokslinis procesas, tai yra susijęs su politinėmis diskusijomis, e, tikimasi įtraukti daug veikėjų ir, kas labai svarbu, Europos parlamentą ir šį komitetą. E, tokiu būdu mes galėtume užsitikrinti tam tikrą konsensusą, nuosavybės jausmą tarp daugelio veikėjų, priimant sprendimus šioje srityje. Tai yra sudėtingas projektas, kaip suprantate, bet bandysime e, pasižiūrėti, kaip mums pavyks, ką mums pavyks pasiekti, e, kaip įgyvensime stebėsinos komiteto planus. Penktas žingsnis yra rasti atsakymą į klausimą, kaip tai padaryti. Dabar žiūrime į ateitį ir galvojame, kokie politiniai sprendimai e, nukreips e, teritorijas vizijų gyvendinimo linkme. E, būtent e, tokį modelį mes pasirinkome, bet apie tai išgirste labai greitai. Aš tik tai norėjau pasakyti, kad mūsų požiūris yra įtraukiamojo pobūdžio. Pagal scenarius e, dirbant jau tarsi subrandinome projektą, pradėjome dialogą su skirtingais veikėjais. Ir mes surenksime keletą seminarų, šiandien diskusija vyks. E, galvojame apie dar e, platesnę konferenciją vėliau, galbūt kitų metų pavasario pradžioje ir norėtume pakviesti šio komiteto narius aktyviai dalyvauti mūsų dialoge. Gal aš to ir apsiribosiu, o dabar perduosiu žodį dviems partneriams projekto, kurie yra mūsų rangovai įgyventinant projektą, 11 veikėjų konsorciumas veikia, kitaip tariant, tai yra 11 partnerių iš visos Europos. Nu, prie manęs kairės sėdi ponas Andrejų Uliet, kuris atstovė MKRIT, aš nepaaiškinsiu jums, ką reiškia tas sutrumpinimas. Gal jisai tą padarys, o po to kolega iš Lenkijos, profesorius Jacekas Šlechta, e, pasisakys. Ir gal kol kas tiek. Much, eh, Peter. So, uh, Ačiū, Piteri. Eh, daktaras Andrew Ulid pristatys uh, E, įmonę, kuri, yra, kuri aktyviai veikia infrastruktūros rytyje. E, ji vadinasi MCRIT, o profesorius Šlechta kalbės apie ekonominius aspektus. Kuris pirmas? Andriu, prašau. Ačiū, labas rytas. Aš esu Andrijų Ulyt, atstovauju MCRIT, e, privačią konsultacinę firmą veikiančią Barcelonoje. Kaip ponas Elvis minėjo, tikrai e, didžiuojuosi tuo, kad e, mes vienėme 11 e, mm, įvairių organizacijų, universitetų, kitų organizacijų Europoje. Pasisakydamas, norėčiau aptarti teritorinę dinamiką iki dabar nuo dabar iki 2030-ųjų aptarti e, galimus Europos teritorijų plėtotės scenarijus 2050-aisiais ir norėčiau pakalbėti apie naujosios kartos e, sanglaudos srities politiką. Ir džiugu, kad čia yra ir profesorius Šlechta, kuris pristatys jums mūsų darbo rezultatus ir pateiks pasiūlymų šiais, šiomis temomis. E, Taigi, kad galėtumėte prognozuoti ateitį, reikia remtis įvairiais e, prognozės modeliais. Jie reikal, skirtingi modeliai reikalingi skirtingiems sektoriams. Norėčiau pristatyti vieną mūsų atliktos studijos išvadą ir žemėlapį mūsų parengtą. Tai pirmosios ekonominės prognozės Europoje parengtos regionams krizės laikotarpiu tos prognozijas buvo parengtos remiantis tam tikrais atspirties taškais. Tai yra, kad nes, jei nesikeis politika dabar vykdoma ir nesikeis dabar stebimos tendencijos. Ir jei niekas nesikeis, vertinant dabartinę padėtį, taip Europa atrodys vertinant regionų ekonominę plėtrą ateityje. E, BVP vidutiniškai turėtų sudaryti 1,89 procentus iki 2030-ųjų, mažiau nei 1 procentas augimo prognozuojamas daugelie regionų. E, tie regionai pažymėti geltona ir raudona spalva. Šviesiai mėlyna E, spalva pažymėti regionai, kurie labai lietai auga ir, pusant, ir, ir tamsiai mėlyna spalva regionai, kuriuose augimas sudaro pusantro procento. Kokias išvadas reiktų pasidaryti, pažvelgus į šį prognozių žemėlapį? Noriu pabrėžti porą dalykų. Visų pirma, daug pietų Europos regionų vis dar negali atsigauti e, po, kri po krizės ir dabar 2013. Todėl tose regionuose prognozuojame labai prastą padėtį. Ekonomika ten vystysis labai lietai. Pagal mūsų prognozes lėčiau nei remiantis kitų studijų pagrindų parengtomis prognozėmis. Ką tai reiškia? Rytų Europos regionai neauga taip sparčiai, kad pasiektų Europos vidurkį. Ir tai reiškia, kad pasivyjimo procesas nebus aktyvus, nebus toks pat, koks buvo praeitie. Ir tai taip pat reiškia tam tikras neigiamas pasiekmes, remiantis šiomis bazinėmis prognozėmis. Vėlgi da, e, darome šias išvadas, e, darydami prielaidą, kad dabartinės tendencijos ir politika nepasikeis. Nebūtinai taip viskas atrodys 2030-aisiais, bet galbūt būtent taip įvykiai klostysis per atinančius kelis metus. Jei šias prognozes palyginsime su tarptautinio valiutų fondo paskutinėmis prognozėmis laikotarpiu iki 2013, ne 30-ųjų, 2017-ųjų, tai pamatysite, kad TVF e, prognozuoja netgi prastesnę padėtį, ypač viduržėmio jūros regionams, dar e, lėtesnį augimą. Tačiau e, TVF pozityviau vertina rytų Europos regiono galimybės aukti. Ir mūsų abiejų institucijų parengtos prognozės yra panašios raudona spalva pažymėtas. E, raudona spalva matote vidutinio pietų regiono e, vystimosi tendencijas, o mėlynas grafikas atspindi rytų regiono, rytų Europos regiono e, prognozes. Ir sakyčiau, kad laikotarpį iki 2030-ųjų mūsų prognozijas daugmaž sutampa. Galbūt mūsų prognozijas šiek tiek kitokios, nes mes rengėme jas regioninių lygmenių, mes turime daugiau informacijos. Norėčiau aptarti gyventojų e, kaitos tendencijas. Tamsiai raudonas spalva čia pažymėti regionai, iš kurių e, gyventojai pasitrauks, trauksis tokiu pat mastu kaip ir šiandien. Šiandien augimas bus nedidelis. Ir č, noriu atkreipti jūsų dėmesį į rytų Europos regionus ir Vokietiją, iš kuriuose šiuose vietovėse E, gyventojai mažėja, nes žmonės iš e, kaimo vietovių keliasi į vakarų Europos šalis, ypač į kai kurias šalis gyventojų senėjimo tendencijos. Problemų čia nėra gyventojų judėjimo tendencijos nesusijusios su uh, gyventojų senėjimu. Tiesiog tai yra kitokia, kitoks klausimas. Galime, pavyzdžiui, gretinti nedarbą ir gyventojų senėjimo klausimą. Regioninių skirtumų didėjimas. Tikėtina, kad tos tendencijos stiprės. Jei lyginsime padėtį su ankstesniais metais. Mėlyna spalva pažymėti regionai, kurie augo sparčiau nei vidurkis ES, o raudona spalva regionai, kurie augo lėčiau nei ES vidurkis. Tai ateityje manome, kad situacija bus visiškai kitokia. Regionai, kuriuose e, yra sveika ekonomika ir kurie, kaip matote, jie pažymėti šiame žemėlapyje ir jie auks daugiau nei 2 procentų sparta. Dar viena tendencija, kurią analizuojame, tai diversifikuota globalizacija. Viena iš galimybių išbristi iš krizės e, užtikrinti, kad mūsų įmonės veikiančios įvairiose šalise e, imtų veikti glob... pasauliniu mastu. Pavyzdžiui, Ispanijos įmonės investuoja Brazilijoje, Latino Amerikoje, e, Junktinė karalystė e, sandraugos šalise, e, Prancūzija, Pietričių Azijoje. Europos įmonės skverbėsi į įvairias pasaulio rinkas. Pavyzdžiui, kokia dabar yra padėtis Vokietijoje kalbant apie eksportą, Vokietija eksportuoja už ES ribų, o tuo tarpu eksportas į ES valstybės e, sustagnuoja. Ispanijo, Ispanijos ekonomika yra silpniausia Europoje, tačiau Ispanijos eksporto dalis už ES ribų auga, o tuo tarpu importas į, atsiprašau, eksportas į ES valstybės narės e, mažėja. Taigi, vertinant įmonės už ES ribų, jos taip pat bus labiau suinteresuotos ES įmonės. Kiti svarbus pasauliniai pokyčiai e, konstatuojami pastaruosius 20 metų, kurie dar sustiprės ateityje. Tarptautiniai, tarp žemyniniai jūrų ryšiai. E, pavyzdžiui, Šiaurės Amerikos uostai buvo svarbiausi prieš keletą metų O dabar tendencijos pasikeitė. Daug apyvartos e, e vyksta per pietričio Azijos uostus, jūrų uostus. Ir atsižvelgiant į tas naujas veiklos ašis, mums gali tekti bandyti kitaip e, suvokti situaciją ir, pavyzdžiui, daugiau dėmesio skirti uostams esantiems Europos šiaurėje ir, kit, ir bandyti kitaip subalansuoti šią situaciją. Tarp, tarp žemyninės oro jungtis tokie didžiuliai o, Europos oro uostai kaip e, Šipolis, Heathrow, Frankfurtas tampa vis svarbesni. Parengėme ir tokį žemėlapį pasaulinių e, transporto ir, ir judėjimo tinklų polarizacija. Kaip viskas atrodo pasauliniu mastu, kaip matote, viskas labiau sukoncentruota e, svarbiose e, sostinėse, kuriuose yra tarp žemyniniai uostai Taip pat kai kuriuose regionuose aplink Marselį ir aplink Barceloną, kur taip pat e, yra uostų, kurių svarba ir vaidmuo auga. Uh, Taigi, kokių svarbiausių tendencijų tikimės teritorijų plėtotoje per atmenti dešimtmetį? Sulėtėjęs ekonominis augimas, e, stiprėjantis skirtumai tarp regionų, daugiau darbo vietų ir žemesni atlyginimai. Tai yra, nors ekonomikos augimas pietričių ir pietų Europoje tikėtina bus silpnas, E, visgi atlyginimai mažės, nors atsiras galimybių sukurti daugiau vietų, darbo vietų. E, darbo jėgos judumas Europoje intensyvės iš e, atokių regionų link Europos vidurio, gyventojai visoje Europoje senės, taip pat konstatuosime globalizacijos diversifikavimą kaip, atrodytų, kaip atrodys Europos teritorijos 2050-aisiais. Parengėme tris scenarius. Vienas iš jų e, globalinių regionų e, skatinimas. Tiesiog tai reiškia, kad sustiprės mūsų ką tik pristatytos tendencijos ir mes sieksime dar labiau stiprinti tuos pasaulio miestus, kurie yra Europoje. Iš esmės viską tą kontroliuoja rinka, tai yra spontaniški procesai. Taip pat reikės sustiprinti tas tendencijas, užtikrinant reikalingą infrastruktūrą miestuose. Ir trečia svarbis rytis - siekti decentralizuoti mūsų sistemas ir labiau skatinti kaimo ir atokių regionų plėtrą. Tai yra trys e, radikalus skirtingi scenarijai, kuriuos esame parengę. Ir mes juos palyginome, vertindami, kaip jie atrodytų esant skirtingoms sąlygoms. Tuo atveju, jei ekonominė padėtis pablogės, Taip pat, kaip viskas atrodys, jei bus e, technologija pažanga, jei našumas išauks, ar kaip viskas atrodys, jei e, kainos kaštai išauks dėl energetinių kaštų ir besikeičiančios klimato situacijos. Kokie yra svarbiausi rodikliai? Kaip jau sakiau, mes daugiausia E, dėmesio skiriame sanglaudos ir struktūriniams fondams ir remiamės prielaidą, kad bus skiriama tiek pat lėšų. Pavyzdžiui, jei visų fondų lėšos bus sutelktos į, į stambiųjų didžiųjų miestų našumo didinimą. E, taip pat kit, kitas scenarius - infrastruktūros didinimas, O raudonais taškais pažymėtas scenarius, kuomet e, ypač akcentuojama kaimo vietovių plėtra ir, ir jų augimas. Kokių išvadų priėmė? Norėčiau, ką norėčiau akcentuoti, apibendrindamas mūsų prognozes. E, Saglauda, skirtumų tarp regionų mažinimas. Ši politikos rytis yra svarbi, nes kitaip perskirstę lėšas iš fondų pasieksime kitokių rezultatų. Jeigu akcentuojame miestų plėtrą, pasieksime e, spartesnio skirtumų tarp regionų sumažinimo, o pavyzdžiui, čia, šiuo atveju trečiasis scenarijus neužtikrintų pageidaujamų rezultatų. Kaip paskirstyti lėšas, tai yra svarbu jei 20 metų bus vykdoma ta pati politika, kuri yra aktuali, tai be bejonės jo, jos poveikis bus juntamas, net jei perskirstomų lėšų kiekis bus tas pats. Vis dėlto, jeigu bus pritaikyti kitokie kriterijai, bus galima išmatuoti apčiopiamus skirtumus. Tačiau kad ir koks scenarijus bebūtų pasirinktas, galima tęsti praeitie pradėtą politiką. Skirtumai, e, kurie juntami jau 20 pastaruosius metų, ateityje nebus taip juntami, nebent mes imtumėmės radikalesnės politikos nei ta, kurią iki šiol taikėme. Taigi tai yra svarbiausios dvi išvados, kurias padarėme. Tuo ir baigsiu ir e, suteiksiu žodį kolegai Šlechtai. E, pateikti išvadas ir apibendrinti sanglaudos politiką. Mm. Thank you very much, uh, Andriau. Uh, I... Ačiū, Andriau. Aš turiu tik tai tris uh, skaidrės. Pirmoji skaidrė yra susijusi su, su šį 30 metų vizija. Espon seminaras vyks E, spalio mėnesį ir į kurį mes kviečiame jūs visus. Tačiau dabar galėčiau irgi šitą pakomentuoti, pasidalinti mintimis apie tai, kaip galima būtų, kokią Europą 50 metams galėtume kurti savo vaikams ir anūkams. Pirmiausia, kad ji būtų necentralizuota kad būtų galima kuo daugiau išcentralizuoti ir panaudoti potencialių e, teritorijų. Taip pat e, pasinaudoti integruotos plėtros mm, teigiamom pusėm. Mūsų partneriai norėjo, kad integravimas būtų įtrauktas ir į e, tartautinę plėtrą, regionų m, mm, plėtrą, taip pat naudoti tų vadinamų švelniųjų sienų e, sistemą arba geriau išnaudoti tinklus. Taip pat į mūsų regionus žiūrėti kaip į konkurencingos vienetus, taip Francesco Barka pateikė tokį pasiūlymą. Regionai, kurie turi visas, visą infrastruktūrą, E, turėtų būti plėtojami. Taip pat prieinamumas e, regionų sujungam, sujungiamumas, kad visi regionai būtų pasiekiami ir piliečiams, ir turistams, ir verslininkams, ir prekiams, paslaugoms, kad būtų pakankama infrastruktūra. Taip pat, pavyzdžiui, kultūra arba m, mm, gamta tos regionuose yra papildomas turtas. E, ir e, juos irgi reikia atsižvelgti plėtojant regionus, ekologinis tvarumas, klimato kaitos politika, visą tai irgi e, reikėtų mm, atsižvelgti. Aš turiu tik tai tris skaidrės. Antroje skaidrėje matote mūsų pirmininkę, kuri pristatė Lenkijoje gyvendinamos e, sanglos politikos rezultatus. Kaip ir Andrius sakė, po krizės regioniniai mm, skirtumai ES tik padidėjo, nes makroekonominės priemonės e, rytų ir pietų Europoje buvo pačios griežčiausios, todėl tie regionai ypatingai nukentėjo. Yra įvairių priežasčių, ko mm, tai yra ir e, administracija, viešinė e, administracija ir sumažėjęs eksportas, sumažėjusios užsienio, užsienio investicijos, įvairių priežasčių, priežasčių yra. Bet dabar kelime kelis klausimus. Pirmiausiai, kiek po 2008 metų ir toliau didės skirtumai tarp regionų? Mums atrodo, kad, kad galima kad iki 30-ųjų galima tikėtis, kad jie nustos aukti. Kitas klausimas. Kaip gali, kokiu priemonių galima imtis, kad nenukentėtų mm, vidinė rinka su ta pačia fiskalinė ir ekonominė politika. Dabartiniai skirtumai yra tiesiog nepriima, nepriimtini kiek jie didės. Čia kalbame ir apie socialinę, ir politinę, ir apie aplinkosauginę mm, plo, e, dimensiją ir, ir gali turėti visose šitose srityse didelių pasiekmių, rimtų pasiekmių. Ir trečias klausimas, kaip galima panaudoti ribotų sanglaudos politikų šteklius. Pagal programą Europa 2020 yra visokiausių pakeitimų, patobulimų pasiūlyta ir tikiuosi, kad tie pakeitimai e, padės kovoti su krizę, kad būtų galima į plėtrą žiūrėti teritoriniu lygmeniu ir įgyveninti strategiją 2020, kovojant su pagrindiniais iššūkiais. Tačiau yra dar įvairiausių klausimų ir sunkumų, kurie nėra sprendžiami. Pavyzdžiui, e, sumažės sanglaudos politikos sričių e, finansavimas ir e, pasikeitė septynių metų programavimo planavimo periodas, taip pat ir bendro žemės ūkio politikos finansavimo pakeitimas. Ir paskutinė mano skaidrė, ką galima būtų pasakyti apie naują sąnglaudos politikos e, etapą iki 2020 metų. Sąnglaudos politika jeigu ji nekurs sanglaudos, bus labai stipriai kritikuojama. Ir pirmiausiai e, vietinis regioninis nacionalinių institucijų įgalinimas. Tai reikštų išnaudoti visas galimybės ir tinklų, ir bendradarbiajimo tarp įvairiausių partnerių, taip pat teritorinis požiūris. E, E, teritorinių investicijų programos ir taip toliau. Antras skatinimas naudoti vietinę, e, vietinius finansus, vietinius išteklius, vietinės investicijas. Mums nereikia turėti tiek e, silicijos lėjinių Europoje, kiek turime regionų. Reikia mokėti išnaudoti tą turtą, tuos fondus, kuriuos turime regio, regionuose. Kitas punktas yra jautrumas ekonominėms ciklams. Turėtume būti e, lankstesni ir galėti pritaikyti, pakeisti politiką, kada tai yra būtina. Čia kalbu ir ne tik tai apie verslo ciklą, bet ir sanglaudos politikos ciklą. Ketvirta. E, didesnis dėmesys vietiniai ir regioniai infrastruktūrai. Mes dažnai kalbame vien Europos, apie Europos Sąjungos tinklus, infrastruktūros tinklus, bet reikėtų kalbėti ir apie regioninius tinklus ir apie pasiekiamumą už ES ribų, nes mūsų infrastruktūra turėtų būti tinkama ir kad užtikrintų pasiekiamumą visų regionų. E, penkta užtikrinti um, atitinkamas priemonės pažydžiamuose regionuose. Mes ES turime įvairių pažydžiamų regionų, tai yra pajūrio regionai, nutolę regionai ir taip toliau. Reikia atitinkamų priemonių, kad būtų galima skatinti šių regionų augimą. Ir paskutinis punktas - produktyvios investicijos kaiminėse šalyse e, Pačios, patys silpniausi regionai, kaip pastebėjome, yra paliai ES išorinės sienas. Taigi pasinaudojant e, kaimyninių valstybių pliusais, jų galima būtų irgi išspręsti problemas, ne tik tai mūsų, bet ir mūsų kaimynų. Taigi tiek norėjau e, pakomentuoti. Mes norėtumėm šį dokumentą, savo projektą pabaigti iki atinančių metų vidurio. Kviečiame jūs diskutuoti, įsilieti į debatus ir tikimės, kad ateityje dar turėsime galimybę pakalbėti, kaip geriausiai būtų formuoti sanglos politiką ir kaip skatinti sanglodą Europoje. Ačiū, pirmininkė, ačiū. Mes turėsime šiek tiek laiko dar klausimams ir atsakymams. Ponas Olbrit. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tą įdomią medžiagą. Tikiuosi, kad daug politikų, žmonių, kurie rengia strategijas, bent jau perskaitys jūsų tą medžiagą ir pamatys, kokia yra situacija. Turiu porą klausimų. Pirmasis yra grinai politinis ekspertams, kurie nebūtinai turi politikų kalbą kalbėti. E, BVP e, vienam gyventojui pokyčiai. Matome, kad silpnesnėse šalyse kai kur buvo didelis augimas, o paskui tie skaičiai pradėjo mažėti. Koks yra e, sanglaudos politikos rezultatas tokiu atveju? mes neišvengiamai susidursime su klausimu, kas yra sanglaudos politika, kaip ji apibūdinama kaip politika, nes matome, kad dabar vyksta pokyčiai. E, iš pradžių buvo kalbama apie skirtumų mažinimą, dabar labiau apie inovaciją, saugimą ir jų skatinimą. Ar dabar negrįšime prie situacijos, kai reikės e, inovacijų konkurencingumo srityje, pirmiausia galvoti apie tas šalis, kurios yra silpnesnės. Tai yra politinis sprendimas, nes tai yra svarbus 20 metams. Jeigu mes negalvosime apie silpnesniuosius, tai situacija tik dar pablogės ir labiau kainuos, daugiau kainuos stipresnėms šalims įdomu yra tai, kad mes dabar darome viską, kad įrodytume, jog sanglus politika ne sanglus politika, o labiau skirta investicijoms, bet dabar grįžtame vėl prie tų netoligumų. Antras elementas. Aš manau, kad egzistuoja skirtinga situacija tarp eurozonos ir kitų valstybių narių. Jeigu eurozona e, dabar e, eina link bendro, bendros priežiūros, yra šešių dviejų priemonių paketai. Tai kaip e, dėl kitų šalių, kokia ekonominė situacija bus? Ar jūs galvojate apie kitą scenarių, kuris parodytų e, dinamikos prasme, mechanizmų prasme pasidalymus Europoje? Ar tai pakeis situaciją, o gal situacija bus tokia pat? Toks mano klausimas. Nežinau, ar dar kas nors nori paklausti, bet aš pati trumpai paklausiu. Jūs kalbėjote apie scenarius ateičiai, e, apie Europos teritorijų ateitį ir jūs E, kalbėjote apie tris teritorijų tarsi rūšis, jūs kalbėjote apie regionus, kaip suprantu, teritorijas, kurios yra globalios, ta prasme, kad e, turi stiprius ryšius su išorniu pasauliu, kad yra atviri tie regionai ir fiziškai e, pasauliui. Taip pat jūs kalbėjote apie miestų teritorijas apskritai ir uh, E, taip pat minėjote periferinius e, regionus ar kaimo vietovės. Ir jūs per tas tris kategorijas e, padengėte tarsi visas teritorijas, bet nieko nepasakėte apie ryšių panaudojimą tarptų teritorijų. Jūs paprasčiausiai sakėt, kad egzistuoja trys teritorijų tipai, kurioms reikia specialaus požiūrio, dėmesio, bet jūs nesakote, kaip kas yra, pavyzdžiui, su atsiliekančiais rajonais ir nekalbėjote nieko apie ryšius tarpusavio ir, pavyzdžiui, nieko nepasiūlėte apie tai, ką daryti, kad būtų kažkokie ryšiai sustiprinti. Gal galėtumėte pakomentuoti. Sureaguosiu į paskutinį klausimą pirmiausiai, nes tai mums labiausiai rūpi. Tyrimuose, kuriuos esame atlikę prieš krizę praeitįje, daugiausiai dėmesio skiriame tokiems tarpusavio ryšiams, sąryšių tarp Europos ekonomikų. Uh, Ir mes tuomet galvojame, kad kuo geriau ekonomika būtų integruota, tuo būtų geriau visiems. Iš tikrųjų, taip ir e, buvo. Aš jums rožiau dvi šalis. Vokietija, pavyzdžiui, pardavinėjo daug produktų kitoms šalims, o Vokietija, o atsiprašau, Ispanija labai daug pirko iš Vokietijos. Prekyba galima sakyti, padėjo visiems aukti po krizės galbūt e, vaizdas yra kitoks, bus kitoks. Pirmiausia, e, kaip galima galbūt sakyti, kad tai, kas vyko praeitie, nebuvo taip tvaru, neužtikrino tvarumo ir rytų bei pietų šalis galbūt pirko per daug, gal negalėjo sumokėti netgi už viską, negalėjo savo visko leisti. O dabar, brendant iš krizės, nacionalinė ekonomika kitaip globalizuojasi ir atrodo, kad ryšys tarp vietų ir pasaulio tampa dabar kur kas svarbesnis negu kad buvo praeitie. Ryšiai Europoje, gal dėl to, kad jie egzistuoja, mes e, turime transporto sistemą ir panašiai, ir atrodo, kad šiandieną mums kur kas labiau rūpi ryšiai tarp vietų, rajonų e, Europoje ir kitų pasaulio dalių. Taip pat mums labai aktualu kaiminė šalės, artimieji rytai, Šiaurės Afrika, buvusios Sovietinės Respublikos. Ir atrodo, kad šiuo metu mes e, daugiausia dėmesio skiriame ryšiams e, su glo, globaliaja prasme, labiau negu kad praeitie. Bet šiuo metu e, kiti ryšiai nevertinami strategiškai, taip kaip kiti. Dėl eurozonos dabar klausimas. Man atrodo, kad visi suprantame, jog e, fragmentacija vyksta euros, dėl eurozonos ir e, tai kainuoja skolos, dėl skolos vyksta fragmentacija. Japonija, e, JAV taip pat moka tam tikrą kainą ir reikia galvoti apie stabilumą. Eurozona, man regis, nėra dabar tobula, sunku, ką nors įtikinti, kad dabar matome optimalią situaciją, bet eurozonos e, žlugimas, kai kas sako, kad būtų viena iš išeičių eurozonos žlugimas, bet aš tikiuosi, kad tai pasikeis, kad požiūris pasikeis ir kad e, viskas pasikeis į gerą. Kalbu apie eurozonos integra integravimas ir tokiu būdu mes išvengsime fragmentacijos sukeliamų kaštų. Aš norėčiau dar kai ką pasakyti dėl pirmojo klausimo, kurį pateikė Janas Olbrichtas. Kai Europa iš, Europoje švietė saulė, tai silpnesnės teritorijos naudojasi Europos integracijos privalumais, taip pat sanglodos politika turėjo tvirtą e, poveikį, kuris sukūrė papildomą gerovę. Bet po 2008 metų mums tapo aišku, kad silpnesni regionai tapo kur kas labiau pažeidžiami dėl negatyvių mega tendencijų ir jų pajėgumas absorbuoti šokus sumažėjo ir taip pat atremti tuos išorės iššūkius. Ir gali būti, kad mes turime pergalvoti iš naujo požiūrį į pusiausvai sanglaudos politiką ir e, du segmentus. Pirmasis yra sanglo, e, į, į sanglaudą orientuoti veiksmai, antras dalykas - konkurencingumas. Į konkurencingumą nukreipti veiksmai. Jeigu mes nekeisime nieko, viskas išliks kaip anksčiau, tai tai, re, tai reikštų, kad Europos vystimasis iš teritorinio, ekonominio ir dvinio požio taško būtų vargu ar priimtinas ir galės, gali būti, kad nuo to nukentės tam tikrą prasme Europos integracija. Būtent toks mano požiūris. Ačiū, Piterė. Noriu atsakyti į jūsų užduotą klausimą. Tie trys scenarijai pavaizduoti žemėlapiuose e, atspindi ekstremales galimas alternatyvas, variantus. O jei pradėtume diskutuoti, kokia, kaip atrodys Europos teritorijos 2050-aisiais, svarbiausia surasti jungt, reikalingas jungtis, taip pat e, tokį politikos e, e, projektų derinį, kuris labiausiai tiktų situ, konkrečiai situacijai. Ir todėl reikalingas dialogas, kad būtų galima surasti tą reikalingą derinį. Kolegos vyksta posėdis, todėl prašyčiau visų e, elgtis tyliau. Tai svarbu galbūt nebūtinai mūsų komitetui, bet, bet ateityje dirbsiančiam komitetui, nes sanglaudos politika yra planuojama gerokai iš anksto. Bandymas numatyti tendencijas po 20 metų nėra abstrakti politinė vizija, bet e, veiksniai, kuriuos privalome atsižvelgti, ypač bandydami vertinti kitos kartos e, politiką. Vakar kalbėjote apie tai, kad Yra ir prašymų bei siūlymų e, artimiausių trumposios trukmės laikotarpių, kurios teikia valstybės. Vakar kalbėjome apie regionus 2020-aisiais ir todėl rengdami politinius planus šioje, šioje srityje turime mąstyti apie ateitį. Tačiau jūsų požiūrėje pasigendu štai ko bandymo analizuoti, kas galėtų būti svarbiausi veiksniai takojantis augimą ir pokyčius Europoje. Nes mm, demografinis veiksnys e, iki šiol skatino augimo, o dabar bus priešingai. Jis e, taps e, augimo kliuviniu. Ir kaip sakėte, prognozuojate gana menką augimą kai kuriems regionams. Tai susiję ir su gyvenimo, ilgės, gyvenimo trukmės ilgėjimu. Taigi, e, kokius e, augimą apsprendžiančius veiksnius reikėtų akcentuoti, į ką reiktų atsižvelgti, rengiant politikos planus? Ir jūsų analizė, jūsų hipotezės šiuo klausimu būtų tikrai įdomios, bet iš šį mano pastebėjimą nebūtina atsakyti. Žinau, kad komisijos atstovas e, taip pat nori pasisakyti. Ponas Vykstrau, prašau, žodis jums. Ačiū, ponė Hubner. Atstovauju regionų direktoratą. Mininkė, kolegos, kai kuriems iš mūsų įdomu e, pasiklausyti kalbėtojo. Uh, Norėčiau pacituoti pristatymą ir Jano Olbrichto pasisakymą. Kalbėdamas apie projektą norėčiau atkreipti dėmesį labai ambicingą darbų tvarkaraštį Nemanau, kad 1970-aisiais kas nors būtų gebėjęs e, nuspėti, kaip, kaip viskas atrodys dabar. T tas pats yra ir šiandien, bandant nuspėti, kaip viskas atrodys 2050-aisiais. Tačiau aš nepritariu prognozėms ir teiginiams, kad regionų išsivystimo skirtumai paštrės jeigu pažvelgsite į kitas prognozes ECFIN ir kitų struktūrų, pamatysite, kad tokių didelių skirtumų neprognozuojama. Mes galime kažkiek daryti e, įtakos rinkai, bet ir manau, kad vidaus rinka bus labai svarbi e, ir ateityje apspręs, ji būtent apspręs šią situaciją. O reaguodamas Jano Olbrichto pasisakymą noriu pabrėžti, kad reikia e, skirti du dalykus. Lėšas, kurias skiriame regionams ir kam tas lėšas regionai panaudoja. Ir manau, kad lėšų paskirstimą skirstomas taip, kad būtų užtikrinta konvergencija ir kad atsiliekantis regionai pasivytų, e, mm, pasiektų ES vidurkio tempą. Instituciniai aspektai, kiti su augimu susiję veiksniai tampa ypač svarbus kalbant apie sanglaudos politikos e, užmojus, aš nemanau, kad tas siekis, pagrindinis tikslas sanglaudos politikos turėtų būti vienodas e, augimo e, rodiklis vienam gyventojui visur. Visada bus e, labiau konkurencingų regionų, tačiau atskiriems piliečiams tai nebūtinai bus matoma, jeigu jų gerovės lygis bus panašus. Bet kaip mobilizuoti tą potencialą, kuris ir leistų pasiekti geresnio e, gyvenimo lygio regionuose e, ir konvergencija bei, bei to turimo potencialo panaudojimas, man atrodo, tai yra labai susiję dalykai čia. Kas dar iš jūsų, kas dar iš jūsų norėtų pasisakyti, apibendrinti diskusijas? su atstovu iš komisijos, mes visada labai įdomiai kalbamės. Aš pritariu 90 procentų jūsų pastebėjimų, perėsiu prie 10 procentų. E, Negat, negatyvus baziniai scenarijai augimo, kuriuos pristatėme. Jeigu pažvelgsite dar kartą į mūsų scenarijų ir prisiminsite, kaip viskas atrodo krizės pradžioje, tai e, visas krizės poveikis turime suvokti, kad kada, buvo, kada pajutome visą krizės poveikį ir prisiminkime TVF prognozes 2030-iesiems. Jų prognozes yra e, gana nuoseklios. Ir, bet noriu pabrėžti, kad mes turime daugiau detalios informacijos. E, krizės poveikis rytų ir pietų regionams buvo labai labai stipriai juntamas. Ir mums pavyko išsilaikyti dėl kelių priežasčių. Visų pirma, dėl šešėlinės ekonomikos. Šešėlinė ekonomika sudaro 25 procentus BVP daugelį tų šalių kaimo vietovėse, pavyzdžiui, dėl ūkininkavimo rytų Europos valstybėse, taip pat dėl turizmo sektoriaus pietų šalise. E, taigi, ekonomika iš esmės yra labai atspari ir mes neturime kriterijų, kurie leistų iš tikrųjų pamatuoti krizės mastą, gilį ir poveikio, o tas poveikis buvo tikrai labai didelis. Dar vienas dalykas, kurį visą laiką akcentuoja Luis ir aš manau, kad jis yra teisus. Pastaruosius 20 metų ekonomika vystėsi sėkmingai. Tai yra rytų ir pietų Europos valstybės yra geresnėje padėtyje dabar, nei jos buvo praeitie ir jos ne, nenuskurs. Tiesiog vidurio Europos valstybės auks sparčiau nei vidutinis tempas. Ir tiesiog ta situacija, kurią mes pristatėme, tas scenarius, kurį mes pristatėme, yra tiesiog šiek tiek sudėtingesnis. Tačiau viską įvertinęs aš nepasakyčiau, kad mūsų prognozė visiškai netitinka kitų institucijų prognozių. Mes kalbame apie e, regionų plėtros scenarius 2030-aisiais. Kol kas mes ateities nežinome ir galime vien bandyti prognozuoti, bandyti nuspėti pasitelkę visą turimą informaciją. Piterį, žodis jums. Noriu dar kartą padėkoti komitetui už tai, kad e, vyksta pirmasis šio projekto aptarimas. Noriu pasakyti, kad įvertinus kiekybinius projekto elementus, jie yra grinai e, grindžiami tam tikromis teorijomis ir, ir ne visada ta informacija yra tiksli. Tačiau kalbant apie šį projektą, jame buvo naudojami kokybiniai aktyvai aktyviai veikiantis elementai ir dalyvaujant politikos kuriejams bandėme apsispręsti, kokį kokios politikos mes norime ilgos trukmės laiko, laikotarpio ateityje. Ir žinoma, e, reikalingas kiek, kiekybinis pagrindas. E, o ESPON projekto didžiausias iššūkis yra pabandyti užtikrinti, kad kiek įmanoma daugiau veikėjų srityje pritar, dalyvautų, kuriant tą ateities politiką. Ir aš tikiuosi, kad komiteto nariai ateityje mums padės e, puoselėti ir skatinti tą įvaizdį, tokį būtent Europos teritorijų įvaizdį po 2000, 2050-aisiais. Noriu padėkoti Jums už Jūsų dėmesį. Ačiū ESPON projekto atstovams ir tikimės kad e, dar kartą turėsime galimybės jūsų išklausyti prieš pasibaigiant mūsų kadencijai parlamente. Kolegos, noriu perti prie kito mūsų darbo tarkės punkto 11 punkto, prasidės balsavimas ir norėčiau, kad visi pasitikrintumėte, ar turite balsavimo korteles ir ar veikia balsavimo aparatai. Could everybody, we are checking your machine, so we need... Tikriname, ar veikia elektroninė sistema. Dabar pabalsuokime. Jeigu kas nors čia pirmą kartą balsuot bando, tai tiesiog paspauskite kažkurį, kažkurį iš trijų mygtukų. Whichever you want, yes. Well, some people do not want, so we, we, we, we just close the vote. So. Taigi balsavimas baigtas. Jeigu kas nepasitikrino ar veikia, tai paskui nesuskūskite. Taigi pradėsime pirmiausiai Oldrio Vlasako pranešimo projektas. Noriu pasisakyti keli kolegos. Ponas Nistelroj. Ačiū. Šis pranešimas buvo labai atidžiai ruošiamas, taip pat ir balsavimo sąrašai ir frakcijų, APP frakcijų balsavimo sąrašai buvo atidžiai ruošiami. Norėčiau paprašyti narių balsuoti už dešimtą pakeitimą. E, sąrašai yra minusas, bet turėtų būti pliusas. <clears throat> Aš pasikonsultavau su savo su savo uh, frakcijos nariais ir su, kitais, su kitom frakcijom manome, kad ties dešimtų reikėtų balsuoti už, ten turi būti pliusas. Šiaip ar taip aš parodysiu. So, I understand. Uh... Taigi, kaip suprantu, toks jūsų komentaras ir dabar galima balsuoti, ar ne? Gerai, tada pradėsime nuo 12 E, pakeitimo ir biudžeto aštunto. Kas už? Jie yra identiški. Kas prieš? Susilaiko atmesta. Dabar iš karto prie 18 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Dabar 17 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Biudžeto 7 už, prieš, susilaiko, atmesta. 9 už, prieš, susilaiko, atmestas. Dešimtas pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas 13 pakeitimas ir biudžeto komiteto 9, kurie yra identiški, kas už. 13 ir biudžeto 9 už, prieš susilaiko atmesta. 19 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. Pername prie pirmos dalies ir biudžeto pirmo už prieš susilaiko atmesta. Biudžeto komiteto antras pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. Pirma konstatuojama dalis, trečias pakeitimas biudžeto komiteto kas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas biudžeto komiteto už, prieš susilaiko priimtas. Penktas biudžeto komiteto už. Ne, pirmininkė atsiprašo. Atmestas, jis jau atmestas. Taigi dabar periname prie antro pakeitimo. Antras pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. Keturioliktas už, prieš, susilaiko atmestas. Trečias už, prieš, susilaiko atmestas. Ketvirtas už, prieš, susilaiko atmestas. Penktas. Penktas atkrenta. Pernėme iškart prie biudžeto komiteto šešto pakeitimo. Kas už, prieš, susilaiko. Atmestas. Galtinis balsavimas. <clears throat> Čia balsuosime kelis kartus. Pirmiausiai dėl pakeisto um, dokumento pasiūlymo. Balsuosime elektroniniu būdu. Du socialistai ir vienas ECR narys prašome dinkti iš balsuotojų sąrašo. Vienas ECR ir vienas socialistas, du socialistai. Socialistai išėmė kortelės, vienas ECR narys turėtų ištraukti kortelę iš balsavimo aparato. Dabar viskas gerai. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta 37 už, 3 prieš 5 susilaiko. Dabar teisėkros rezoliucija. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 36 už, 3 prieš 6 susilaiko. Dabar reikia balsuoti dėl mandato, dėl tarp institucinių dėrybų. Noriu tarti kelius žodžius. Dabar balsuosime dėl mandato dėryboms. Tai e, būtent dėl šio pakeisto dokumento ir dėl komandos dėryboms, kurią sudarys šešėliniai pranešėjai, pranešėjas ir komiteto atstovai. Reikia bent jau 26 balsų už, turi būti didžioji dauguma už. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. 40 už 3 prieš 3 susilaiko priimta. Taigi pradėsime dėrybas. Dar balsuosime plenarinėje sesijoje. O Taigi pradėsime dėrybas ir dar bus šitas klausimas plenarinės sesijos darbo tvarkėje. Ačiū. Now we go to Georgia's... Dabar Džordžio Stavrakakio nuomonė dėl biudžeto, dėl bendrojo biudžeto. Labai trumpas balsavimo sąrašas. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Antras pakeitimas už, prieš priimta. Balsuojama dėl nuomonės, pradedama balsuoti, balsavimas elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Priimta 44 už, 3 susilaikė. Periname prie kito punkto. 13. Tai yra pono Tomas Deutsch nuomonė dėl Europos semestro. Ar galime pradėti balsuoti? Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta, antras už, prieš susilaiko priimta, trečias už, prie, prieš susilaiko atmestas, ketvirtas už, prieš susilaiko priimtas, penktas atsiimtas, šeš, šeštas už, prieš susilaiko priimtas, septintas už, prieš susilaiko Pasitikrinsime dėl septinto pakeitimo, pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 34, 14 priimta, 8 už, prieš susilaiko, priimtas 9 už, prieš susilaiko, priimtas 10 už, prieš susilaiko, priimtas 11 už, prieš susilaiko, priimtas 12 už, prieš susilaiko, priimtas 13 už, prieš susilaiko priimtas, 14 už, prieš susilaiko priimtas, 15 už, prieš susilaiko priimtas, 16 už, prieš susilaiko priimtas, 17 už, prieš susilaiko priimtas, 18 už, prieš susilaiko priimtas, 19 už, prieš. Pasitikrinkime dėl 19 pakeitimo, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti priimta 31 už 17 prieš 20 už prieš susilaiko priimtas 21 už prieš susilaiko priimtas galutinis balsavimas elektroniniu būdu pradedame balsuoti Baigiame balsuoti 403 už, 3 prieš, vienas susilaiko. Mm Sveikiname pranešėją. Dabar pereisime prie pono Juozo Imbraso e, pranešimo. Ar galime pradėti? Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimtas, antras už, prieš susilaiko priimtas, trečias už, prieš susilaiko atmestas, ketvirtas už, prieš susilaiko priimtas, penktas už, prieš. Pasitikrinkime dėl penkto pakeitimo, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas šeštas už, prieš susilaiko. Priimtas septintas už, prieš. Manau, priimta, bet pasitikrinkime. Septintas pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas 22, 24. Aštuntas pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas, devintas už, prieš susilaiko priimtas, dešimtas už, prieš susilaiko priimtas, vienuoliktas už, prieš susilaiko priimtas, tryliktas už, prieš susilaiko priimtas, dvyliktas už, prieš susilaiko priimtas, keturioliktas už, prieš susilaiko, dar yra žodinis pakeitimas panašu, 14 yra žodinis pakeitimas. Ar kas nors pasako prieš žodinį pakeitimą? Ne. Tada 14 už, prieš susilaikom priimtas. 15 už, prieš susilaikom priimtas. 16, 17 už, prieš susilaiko priimtas. 18 už, prieš susilaiko priimtas. 19 už, prieš susilaiko priimtas. 20 už, e, žodinis pakeitimas Pirmininkė sako, aš neturiu tų žodinių pakeitimų. Ar kas nors pasako prie žodinių pakeitimą? Jei ne, tada balsuojame pakeista 20 už prie susilaiko priimtas, 10 už prie susilaiko priimtas, 22 už prieš susilaiko priimtas, 23 už prieš susilaiko priimtas, 24 už prieš susilaiko priimtas, 25 už prieš susilaiko priimtas, 26 už prieš susilaiko priimtas, 27 už prieš susilaiko priimtas, 28 už prieš. Pasitikrinkime dėl 28. Baigime balsuoti. Priimta 29 už, 18 prieš. Galutinis balsavimas balsuojame elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 44 už, vienas prieš, vienas susilaiko, beveik vien balsiai. Sveikiname pranešėją. Dokumentas priimtas. Periname prie pano Kovačiukų pakeitimo. Daugiametė finansinė programa. Vienas bendras balsavimas. Balsuosime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti dėl pono Kovačiuko nuomonės. Baigiame balsuoti. 43 už, 3 prieš, 1 susilaiko, priimta, sveikiname pranešėją. Panašu, kad balsavimas baigtas. Ir jūs baigėte balsuoti, ne tik tai aš susitvarkiau su balsavimais. Periname prie 16 klausimo. Visi dalyvauja, svarstys, svarstysime nuomonės projektą apie regionius kokybės ženklus. Šešioliktasis punktas, gerbiami kolegos. Turėjome pradėti vienuoliktą, bet visi yra salėje tie, e, kurie atvyko į Briuselį, taigi galime šiandieną tai galime e, svarstyti šį punktą. Oldrichas yra pasirengęs, taigi suteiksiu jam žodį. Ponios ir ponai, prašyčiau jūsų užsidėti ausinės. Pristatysiu jums savo nuomonę. E, kokybės ženklai e, atspindi žemės ūkio, nežemės ūkio produktų kilmę, tai būtų ženklai naudojami kartu su kitais ženklais. Jie labai dažnai siemi su kaimo teritorijų populiarinimu ar paslaugų tose teritorijose populiarinimu. E, kokybės tai tie ženklai susiturė su tam tikromis problemomis. E, jie sukuria ir galimybės, jų papildoma vertė gali sukelti didesnį susidomėjimą paslaugomis, e, maisto pramonė, turizmu ar pagerinti kokybę įvairių produktų, taip pat e, aplinkos būk, prisidėti prie aplinkos būklės gerinimo. Aš norėčiau e, pristatyti Jums savo nuomonę ir norėčiau, kad Jūs atkreiptumėte dėmesio į tai ir apsvarstytume mano pasiūlymus. Labai dažnai e, kyla, didė, reikia įveikti daug biurokratinių problemų norint e, pradėti naudoti ženklą kokybės ir labai nedaug e, regionėse plėtros strategijose ar vietos strategijose paramos tokiems ženklams nedaug yra dokumentų, kurie e, paaiškintų, kaip pasinaudoti ES lėšomis organizacijos, kurios populiarina regionius kokybės ženklą. E, dažnai e, sudarė su tuo, kad trūksta darbuotojų, kurie galėtų užsimti mm, šių ženklų išdavimu. Taip pat trūksta patirties, trūksta naujovatoriškų idėjų tiek nacionalinių, tiek es lygmenių. Būtų labai neblogai pagalvoti apie įvairias organizacijas Europos programuose. Taigi tiek aš norėjau pasakyti. Rosa. Rosa Estaras Ferragut, Shadow for EPP. Sí, muchas gracias. Ačiū. Pritariu ponui Blasakui. Iš tikrųjų daug entuzijazmo šio klausimu ir manau, kad reikėtų labiau palaikyti pas, profesionalų dadamas pastangas. Taip pat manau, kad kalbame šitame dokumente ne apie naują regioninių prekių ženklų sistemą Europoje, kaip, bet, nes dabar ES jau yra labai konkreti politika šioje srityje ir nemanau, kad reikėtų e, duplikuoti priemonės, nes tai vestų prie pasimetimo ir iš tikrųjų pablogintų dabartinę situaciją. Dabar uh, Kaimo ekonomikoje e, prekės ženklų ir kilmės ženklų sistema e, veikia labai sėkmingai ir mes manome, kad reikia e, ir toliau vystyti šitą sistemą ir taip pat stiprinti paramą, kurią gauna šitos, šitie, šitas sektorius iš atitinkamų fondų ir taip pat stiprinti jų nes, nes šitos, šita sistema gali pridėti e, teikti papildomos vertės ir regioniniai plėtrai, ir visos ES plėtrai. Visi mūsų produktai e, atitinka aplinkosaugos ir sanitarinius reikalavimus, pačius griežčiausius reikalavimus pasaulyje. Todėl manome, kad galime pasinaudoti E, būtent šių regioninių ir vietinių produktų e, pridedamąją vertę lyginant su importuotų produktų kokybę. 14 met, 14 metais bus priimtas e, pranešimas dėl prekių ženklų ir kilmės ženklų salose. Manau, kad tai bus labai svarbus dokumentas ypatingai salose, dirbantiems ūkininkams, nes šie regionai, e, jų ekonomika yra labai susijusi su gamyba ir taip pat su turizmu. Ačiū, Franceska Baračio, socialistų frakcijos vardu. Yes, for socialists, I understand you replay. Aš suprantu, kad jūs e, pakeičiate Franceską. Socialistų vardu prašom. Frančeska negalėjo atvykti į posėdį, taigi aš tikrai ją pakeičiu. E, Frančeska bendravo su pranešėju ir akcentavo, kaip svarbu išlaikyti tradicinę Europos rinką, kad galėtume tam tikrus produktus sieti e, tuos produktus, kurie yra tradiciniai, istoriniai produktai, siemi su tam tikrų regionų. Antras dalykas, ką norėjau pabrėžti, yra toks regioninis kokybės ženklas. Kol kas yra daug neiškumų. Šešėlinė pranešėja mano, kad reikėtų aiškiau apibriežti, kaip pavyzdžiui e, bus tie kokybės ženklai, naudojami, reikia akcentuoja, kad jie nesidubliuos su egzistuojančiomis panašiomis programomis, kokybės e, įvairiais e, ženklais ir panašiai. Taip pat iš pranešimo nėra aišku, ar regionių kokybės ženklų e, reikėtų bendro bendrijos požiūrių, ar reikėtų principų, kurie būtų apibriežti ES lygmenių. Ar, pavyzdžiui, reikia leisti valstybėms narėms ar regionams patiems imtis iniciatyvos? Gali kilti problemų e, produktams konkuruojant su panašiais produktais nacionalinėse ar Europos rinkose. Ačiū liberalių, liberalų vardu, pona Pone Berter, ačiū pirmininkė, yra labai įdomu mums pasižiūrėti į e, kokybės ženklus regionius. E, daug tų ženklų yra istoriniai dalykai, daug kas e, padaryta praeitįje ar susijęs su istoriniais dalykais, kuriuos bandome apsaugoti galvojama, kaip ateityje mes galėtume renkti naujus ženklus naujoms bendruomenėms, turėtume galvoti ir apie ateitį, prisiminti taip pat praeitį, taip pat e, svarbu pripažinti tradicijas, jas ginti. Čia ir reikia taip pat pripažinti inovacijas novatoriškumą, tokiu būdu kurti naujus ženklus. Ir mes turime galbūt įrašyti į nuomonę e, tai, kaip, pavyzdžiui, ateityje žiūrėsime į tuos naujus ženklus. François Alfonsi Žalių vartų. Ačiū, gerbiama pirmininkė. Aš manau, kad e, pranešimas susijęs su žemės ūkiu ir regionė plėtra. Mes vis labiau atsižvelgėme į teritorijas, į vystimas, į aplinką ir galvojame, kaip e, suteikti didesnę vertę gaminiams, e, produktams iš tam tikrų regionų. Mūsų nuomonė yra e, teigiama šio pranešimo atžvilgiu ir manome, kad turėtume pritarti iniciatyvai. E, iš guės e nėra nieko, ponė Omeržiai. E, Dėkuoju, mes taip pat remiame šio pranešimo mintis, kaip ką tik sakė kolega Alfonsis, nes tikslas yra pagerinti padėtį kaimo vietovėse, taip pat regionės politikos sityje. Taigi, iš principo, mes pritarėme pranešimui. Labai ačiū. Ar dar kas nors nori ką nors pasakyti? Turėsime balsuoti dėl šios nuomonės spalio 14 per mūsų komiteto posėdį. Dėl to neturime daug laiko pakeitimams, bet e, frakcijų patarėjams ir šešėlėms panešėjams nuomonės e, projektą išsiuntėme, kad jie galėtų pasigilinti e, Rytoj e, rugsėjo 15-18 val. yra terminas e, pateikti pakeitimams ir mes tada galėsime balsuoti kaip numatyta. Ar dar norite, ką nors pridėti nuomonės referentė? Aš norėčiau tik taip. Uh, E, dėkoti visiems ir pasakyti, kad laukiu dar kolegų pastabų. Dėkoju. E, Diskusiją šiuo klausimu baigėme. Dabar galime perėti prie kito, kur yra Lamberas. Galime perėti prie 17 darbo tvarkės punkto. Pranešimas, kurį parengė Konstantas Hel Lamber Van Listeroj dėl dėrybų susijusių su bendromis nuostomis. Konstantai žodis. Yeah, much, Ačiū pirmininkė. mane šiek tiek, mane ir Lambertą šiek tiek nustebino e, tai, kad mums reikia atsiskaityti ir komitete, nes mes rengėmės trilogui. Nežinau, kurią kalbą panaudoti. Kiek pamenu, Tai pirmasis mūsų komiteto posėdis pavasaro atostogų, bet po vasaros atostogų jau įvyki šeši trilogo posėdžiai. Būtent todėl man reikia vėl iš naujo viską e, peržiūrėti ir persitvarkyti. Pastaruosiuose trijuose trilogo susitikimuose pasiekėme pažangos. E, susitarėme dėl kai kurių e, tikrai detalių smulkių sąlygų e, siejamų su ex ante vertinimais. Techninio pobūdžio ekspertų susitik, susitikimuose buvo e, susitarta dėl techninių aspektų ir mes E, pritarėme e, pasiūlymams dėl finansų valdymo, finansinių klausimų, tačiau mums nepavyko susitarti dėl e, veiklos, dėl veiklai mato, skiriamo, skiriamo rezervo. Mm, taip pat dėl kai kurių aspektų susitarėme. Tačiau iš žuvininkystės komiteto dokumentus gavome labai vėlai. Ir todėl buvo sunku e, pasiekti tolesnės pažangos. Ir šiandien e, rengėme pasiūlymą trilogo susitikimui, kaip išspręsti šią situaciją. kalbant apie šių metų e, lėšas, tai lankstumo priemonėje dar yra pinigų, taip pat e, yra lėšų, kurias būtų galima panduoti, jeigu bus įvykdyti eksantę vertinimui keliami reikalavimai. Tikimės e, kai kuriuos iš šių klausimų apsvarstyti šiandien. Dar vienas svarbesnis klausimas susijęs su mažų ir vidutinių įmonių įmonėms skirta iniciatyva, kurią inicijavo komisija. Apie tai kalbėjome praėjusią savaitę įvykusiame susitikime bei trilogė. Manome, kad komisija labai vėl, vėlyvame procedūros etape pristato naują e, iniciatyvą ir yra kitose priemonėse lėšų paremti MVI skirtą iniciatyvą. Ir todėl mes pasakėme štai, kad jeigu dar bus laiko iki spalio mėnesio antros plenarinės sesijos, kuomet turime balsuoti dėl šio pasiūlymo, bandysime tai peržiūrėti, bet tai galėtų būti tik pats paskutinis punktas e, dėrybų darbo tvarkėje. mes. Bet mes galime tai e, išspręsti šį klausimą ir kitaip, jeigu mažoms vidutinėms įmonėms regionuose, valstybėse narise iškiltų, iškiltų sunkumų pasitelkti kitus fondus. Kaip matote, dar yra neišspręstų klausimų, o didžiausia problema, kurią e, sprendėme trilogo susitikimuose, ku, ku, klausimai, kurie neišspręsti, trys dalykai. Veikla, veiklai numatytas lėšų rezervas. Kaip žinote, komisija ir taryba nusprendė skirti 7 procentus, tai yra 30 milijardų anksčiausiai galės būti skirti 2019 regionams. Tiksliau, tų lėšų panaudojimas atidedamas iki kito finansinio programų laikotarpio. Kitas e, svarbus klausimas makro, su makroekonominė padėtimis susiję e, kriterijai bei. Ir dar vienas neišspręstas klausimas. Bandėme viską susijęti į vieną e, rinkinį, tačiau dėl makroekonominių sąlygų ir veiklai skirto rezervo parlamentas laikosi kitokios nuomonės. Todėl mes šiandien vyksiančiame susitikime bandysime išsiaiškinti, ar yra galimybė uh, bandyti viską žiūrėti iš kitos pusės. Pavyzdžiui, biudžeto komitetas nusprendė, kad jis nenori balsuoti dėl daugiametės finansavimo programos, jei nebus dėrybų dėl sektorinių klausimų. Tačiau jei pavyktų išspręsti e, šių keturių klausimų padėti, Jei ne, tai plenarnėme posėdyje e, galbūt mm, bus nedidelė dauguma, kuri bus pasirengusi balsuoti už šį pasiūlymą, už daugiametę finansavimo programą. Tačiau turime suvokti, kad mūsų politinės idėjos puoselėtos praeitie yra svarbios ir mes negalime pralaimėti balsuojant plenarinėme posėdėje dėl šios finansavimo programos. Turiu pasakyti, kad Vokietijos vyriausybė ypač palaiko makroekonominės sąlygas ir reikalavimus. Tačiau nėra aišku, kada Vokietijoje bus patvirtinta nauja vyriausybė. Viskas e, kei, vyksta lietai, keičiasi lietai arba gal net niekas nepasikeis. galbūt taryba pasiūlys sprendimą, bet turėsime grįžti prie šio klausimo vėliau ir pristatyti komitetui tą idėją dėl visų klausimų svarstymo pakete. Taip, Lambertai. Konstanca, ačiū už sutiktą informaciją. Tai tikslus situacijos apibūdinimas. Iš tikrųjų įvyko daugybė diskusijų su taryba ir, ir trilogo susitikimuose ir atrodo, kad jau viskas pasakyta po 65 trilogo susitikimų. Tačiau mes bandome, kaip jau minėta, tuos aktualiausius klausimus svarstyti drauge. Darybinės komandos užduotis yra neleisti viskam uh, vykti, plaukti pasroviui. Mums svarbiausia, kad būtų akcentuojami mums svarbus klausimai. Mūsų darybinė komanda nori prisimti mums patikėtą atsakomybę ir optimaliausiai išnaudoti mums patikėtus įgaliojimus dėryboms. Mes mastome apie e, tuos neišspręstus klausimus ir dar apie tai šiandien kalbėsime savo dėrybininkų susitikime noriu priminti, ką mes jau nuveikėme dėl Europos socialinio fondo. Remiantis gautą informaciją, galiu pasakyti, jog užimtumo komitetas nor ir, nors ir dalyvavo dėrybose ir pasveikino mus su dėrybų baigtimi, jie vis dėlto grįžta prie uh, pirminio siūlymo dėl 25 procentų. Noriu pasakyti, kad mes laikysime pasiekto kompromiso, ypač kalbant apie mūsų, nes reikia papasakoti visą tiesą, visą istoriją, pristatyti ir mechanizmus susijusius su e, dvigubu e, dvigubą finansavimo galimybę iš ERDF fondo ir iš Europos socialinio fondo. Tai yra galimybė miestams ir regionams ateityje. O vakar mums buvo pristatyti pavyzdžiai Europoje, įrodantis, kad tokios galimybės e, yra įmanomos, kad jos yra panaudojamos. Prieš trejata savaičių mes lankėmės su vizitu Berline ir ten įsitikinome, jog panaudojant dviejų fondų lėšas. Tų kelių šaltinių finansavimo panaudojimas duoda labai gerų rezultatų, nes socialinės srities e, tikslai Europos regionų plėtros fonde taip pat minimi, jie yra kaip papildomi tikslai. Ir mes manome, kad plenarinėme posėdėje mes pristatysime tikrai aiškę poziciją. Dar vienas dalykas, mes nenorime stabdyti e, mūsų komitete prasidėjusių vykdomų procedūrų ir galbūt dėl socialinio fondo mes nebalsuosime, bet uh, Kaip jau sakiau, svarbiausias mūsų tikslas suteikti tikslę info ir išsame informaciją jums, kad frakcijos galėtų apsispręsti, kaip elgtis. Svarbiausias dalykas yra ne tik 25 procentai lėšų. E, realybė yra daug sudėtingesnė ir spalvingesnė nei tas griežtas skaičius. Tai iš tikrųjų man labai aktualus ir artimas klausimas pirmininkė, noriu dar pakomentuoti porą dalykų socialinio fondo klausimą, nes žinau, kad pris, bus pristatomi, mes aptarsime nuomonės e, dėl ką tik pristatyto susitarimo, o kalbant apie Europos socialinį fondą, pakvietėme užimtumo komiteto pirmininką ir pranešėją renginti pranešimą šią temą užimtumo komitete. norime įtraukti ir kolegą, kuris, kuris užimtumo komitete yra šešėlinių pranešėjų dėl bendrojo reglamento. Mums pavyko pasiekti susitarimo, kuriam pritarė visi susiję dėrybininkai, dalyviai šio proceso. Tai buvo tikrai sudėtingas procesas ir turime nepamiršti, jog socialinio fondo dalis jeigu jį auks didės, tai tai gali vykti tik tai kitų fondų sąskaita. Kalbame apie kelių fondų sulėjimą į vieną. Kalbame apie e, socialinio fondo lėšas skiriamas visai politikos sričiai. Galime kalbėti apie vieną trečdalį RDF ir ESF fondų lėšų, bet turime nepamiršti, kad tai tik minimalus kiekis Ir tai yra labai galutinėje pozicijoje yra išlaikyta e, nuostata, kad ateityje finansavimas negali būti mažesnis nei dabartinis ir paskui gali didinti jį kiek reikia. Galbūt kai kurios valstybės e, peržengs 50 procentų slengsti. Taigi turime nepamiršti, kad nors ir atrodo, kad tai yra pakeitimas teikiamas plenarinėme posėdėje, vis dėlto tai gali tapti kliuviniu visai vis, visų politikos planų patvirtinimui ir tai e, nurašytų visas darybinės komandos pastangas viso proceso eigoje. Viskas būtų prarasta, nes dabar svarbiausia yra, kad sausio pirmąją būtų patvirtintas e, sprendimas, kurio pagrindu galėtų prasidėti politikos planų įgyvendinimas. Nepamirškite to. Tai ne tik pinigai paimami iš kažkur, tai ne, iš neaišku kur. E, tai yra minimumas ir dėl to buvo susitarta e, su užimtumo sektoriaus atstovais dėrybose. Taryboje susitarti irgi buvo nelengva, todėl bandymai viską pradėti iš naujo, pradėti dėrybas iš naujo, šio klausimo būtų tikrai neteisingas sprendimas. Dar vienas dalykas, kaip prisimenate, nuo pat pradžių, apie tai kalbėjo ir pranešėjai, mes norime balsuoti dėl viso pasiūlymų paketo antroje spalio mėnesio plenarnėje sesijoje. Tai visi sprendimai, dėl kurių susitarėme Liepos mėnesį. Tai reiškia, kad mes regi komitete spalio 14 turime pritarti tam pasiūlymui vienbalsiai. O tuomet dėrybos vėliausiai turi baigtis spalio 10-11 dienomis, taigi laiko turime nedaug. Uh, bet manau, kad visi dėrybinės komandos ir trilogo dalyviai yra pasiryžę laikytis tų datų. Ir noriu patvirtinti, kad, kaip Konstancija sakė, kad rizika išlieka kontaktinėje grupėje. Kontaktinės grupės pirmininkas pareiškia, kad jeigu mums ne, nepavyks, e, nesugebėsime išspręsti makroekonominių e, kriterijų klausimo, jis perims visą darbą iš mūsų. Negalime rizikuoti tuo finansavimo, daugiausiai finansavimo programos klausimu. Aš irgi norėčiau pasidalinti savo mintimis, nes aš buvau valdės frakcijos šešėlis pranešėjas ir taip pat dėrybinės grupės narys dėl kondicionalumo. komisija ir komisaras aiškina, kad šalis turi būti E, geros būklės, kaip galime skirti pinigus e, prastai besivystančiai šaliai. Makroekonominė taryba sutarė dėl teksto, kuris parlamentui yra visiškai nepriimtinas. Kodėl? Jie apibūdino e, situaciją, kaip atrodo šalis, kuri neturi makroekonominio kondicionalumo. E, Jeigu šalis netitinka programos, su kuria kovojama su dideliu biudžeto deficitu, komisija pirmą kartą nustatė, kad bus skiriama tik 50 procentų numatytų lėšų. Bet jeigu šitas planas nebus įgyvendinamas, galima bus 100 procentų panaikinti finansavimą. 11 metais 17 šalių valstybių narių turėjo ypatingai didelį deficitą. Turi, taip pat e, tarp jų buvo ir turtingų šalių donorių. Kaip žinote, kai kurios iš šių šalių nesugebėjo per metus ar porą deficito sumažinti iki 3 procentų. Taigi, turiu galvoje, kad mes kalbame ne apie tas šalis, kurias krečia krizė, bet apie šal ir kitas turtingas šalis. Nežinau, kaip jie taryboje susitarė, gal uh, vokiečiai kažkokią stebuklų lasdelę panaudojo, nežinau, ir, ir Olandai, Niderlandai prisidėjo prie šitos grupės, bet jiem, komisija mums nesugebėjo atsakyti į klausimą. Mes turime struktūrinius fondus ir turime projektus. Čia yra dvi pusės. Ir jeigu mes panaikinsime apie dvi pusės, tai nieko negyvensime. Panašu, kad komisija e, nori e, mojuoti botagu. Yra du botagai - struktūriniai fondai ir e, sanglaudos fondai. Ir negalime dėl strateginių sanglaudos fondų šalis ne visada sutarė. Kaip būna planuojama? Man atrodo, kad tie 7 procentų rezervas yra skirtas tam, kad būtų perkelti tie, e, tie fondai kitai, e, kitai finansiniai programai. 7 procentai yra padalinti e, prioritetams. Ir jeigu 19 metais, tai yra lygus, likus metams iki 2020 metų, bus pamatyta, nustatyta, kad nebuvo įgyvendinti nustatyti tikslai, kurie buvo iškel, iškelti tai priemoniai, bus šiai priemoniai e, nurėžti 7 procentai fondų ir leis tai programai arba tam regionui perskirstyti šitas, šitas lėšas. Bet kol viskas, visi reikalingi žingsniai bus žengti, tad tie finansai bus ne regionuose. Iš komisijos tas lėšas gaus regionai tik tai 2020 metais. Taigi yra labai dėlis skirtumas, kaip yra suplanuota ir kaip realiai tie pinigai, kokie bus tų pinigų keliavimo keliai. Būtent todėl mes pasisakome prieš delegacijos gali mm, pasisakyti prieš, bet gali pasisakyti ir už. Į kart... Sakydami, kad kaip struktūriniai fondai yra išdalinami ir jie yra išvaistomi. Pirmininkė, ačiū. Ponas Manžy. Madame la Présidente, merci. Ačiū pirmininkė e, kaip ir dėrybinės komandos atstovai, norėčiau kai ką pasakyti. Mes visi suvokiame, kad kitas e, trilogas, trilogo susitikimas bus ypač svarbus ir kad ten bus, um, iš ten išsispręs ar mes, ir, ir tai bus išbandymas, ar mes, ar mums pavyks laikytis savo principų ir ar pavyks pasiekti kompromiso. Bendro pobūdžio pastebėjimas visų pirma. Mes manome, mums susidaro įspūdis, kad mes kuriame Europos Sąjungos e, jurisprudenciją, precedentų teisę bendroje sprendimų prieimimo srityje. Todėl Būtent todėl labai svarbu mums išlikti tvirtiems, labai tvirtiems šiuo klausimu. Be abejo, e, laikas yra svarbus, laikas mus varžo, kaip priminė pirmininkė, tačiau būtina e, užtikrinti pagarbą parlamento galioms, ger, gerbti parlamento prerogatyvas. E, Ir taryba tikrai neturėtų rizikuoti tuo ir, ir bandyti neikti gal, mums suteiktas galės. O kalbant apie makroekonominius kriterijus, sakyčiau, kad tai būtų didžiausia kaina regionų politikai, kurią moka regionų politika ir struktūriniai fondai. Kaip visas šis klausimas iškilo, iš kur ta istorija? makroekonominės sąlygos, makroekonominiai kriterijai yra siejami su struktūriniais fondais jau ilgą laiką, labai seniai. Dėl to susitarė Sarkozy ir Merkel. Ir trilogo susitikime e, uždaviau klausimą, aš laukiau atsakymo, kuris manęs labai neįtikino. Tačiau tiesa yra tai, kad kitose politikos sritise tokios pat sąlygos ir reikalavimai netaikomi. Ir mes turime bandyti mąstyti apie laikotarpį po 2020-ųjų. Taigi tai nėra nereikšmingas klausimas, tai yra nepaprastai svarbus dalykas. Ir džiaugiuosi tuo, kad mūsų komiteto narių dauguma e, laikosi ryštingos, tvirtos, vieningos pozicijos. Ir aš tikiuosi, kad mums pavyks paeiti, pažengti priekin Ir manau, kad tai yra įmanoma ir procedūrų lygmenių. Taip pat yra įmanoma pateikti tokių pasiūlymų, kurių pagrindų bus galima pasiekti kompromiso. Antras pastebėjimas, kuris susijęs su bendra sprendimų prieimimo procedūra, yra susijęs ir su kita politikos rytimi. Noriu čia priminti tarybos sprendimą, kuriame nebuvo laikytasi bendrą sprendimų prieimimo procedūrą reglamentuojančių taisyklių. Prasidėjo procedūra tarp parlamento ir tarybos ir visi probleminiai klausimai buvo nukelti į trečiąją priedą ir dabar yra teikiami diskusijoms aptarimui trilogė ir Na, tuo džiaugiuosi. Norėčiau komiteto narių dėmesį atkreipti į vieną klausimą įtrauktą į trečiąjį priedą, kuris anksčiau buvo 51 punktu dėl e, reglamente ir tai buvo sprendimas dėl Majot departamento. Taigi dabar tas punktas yra trečiajame priedė ir ten kalbame apie 200 milijonų eurų subsidiją, kuri bus skirta Majot, Majoto salai. Kaip žinote, Majot, Majoto sala nuo 2014 sausio pirmos dienos tampa e, dar vienu regi Prancūzijos e, regionu, vienu iš tokių regionų. Uh, kalbame apie, čia nekalbame apie subsidijas, iš, papildomas subsidijas. Tiesiog tai yra subsidija, kuri teikiama Majotui ir tai yra 200 milijonų eurų. Uždaviau klausimą komisijai bei taip pat Prancūzijos atstovams taryboje, klausimas, kodėl būtent ši suma, kokiu pagrindu apskaičiuoti apskaičiuota ta suma. kodėl e, tokia vienkartinė suma skiriami, skiriama Majoto salai. Man nebuvo paaiškinta, kokiais kriterijais remtasi. Buvo tiesiog pasakyta, kad e, Majoto salos nėra kitų regionų sąraše. Tačiau aš konstatuoju, kad visur reglamente daugiametės finansavimo programos Majoto sala minima. ir tikriausiai Majoto salai turėtų būti taikomi NATS 2 regiono kriterijai. Tai yra ypač nutolęs regionas ir labiausiai nutolusiems, ne, mažiausiai išsivyščiusiems regionams taikomi tie kriterijai ir pagal tuos kriterijus Majoto salai priklausytų beveik 400 milijonų eurų. Deja, šiuo regiono atveju nebuvo įmanoma e, pritaikyti visų e, taikytinų galiojančių procesų a priori. Ir šis klausimas įtrauktas į trečiąjį priedą, e, kuriam taikytina bendra sprendimų prieimimo procedūra. Taigi dėl šio klausimo noriu išreikšti vilti, kad mūsų dėrybinė komanda pasiūlys kompromisą taryboj, tarybai, kad e, na, vis tas šis klausimas būtų išspręstas teisingai. Ačiū, ar kas nors dar nori ką nors pasakyti? Lambert. Aš išklausiau kolegos mintis ir vėliau dar šiandien galima grįžti prie tų minčių. bendra sprendimo prieimimo procedūra tiesa. Ji reiškia, kad reikia kovoti už turinį, kaip galima geriau, bet galiausiai bendra sprendimo procedūra gali reikšti ir kompromisą. Dėrybų komanda galbūt dabar galėtų pagalvoti apie kai ką. Pavyzdžiui, jeigu reikia dėrėtis dėl sudėtingų sąlygų, kaip kad nuostatų, kaip kad sąlygiškumas. Parlamentas turi laikytis tvirtos pozicijos. Tai yra ypatinga situacija, kur reiškia, kad kažkas galbūt įvyks. Tai nėra susiję tik su 19 šalių. Galbūt reikia pagalvoti apie parlamento vaidmenį šiais konkrečiais atvejais. Manau, kad jeigu kalbėsime apie solidarumo fondą 5 milijonai ten, 5 milijardai ten, reikia galvoti apie parlamento vaidmenį ir bendra sprendimų procedūra reiškia, kad galima parlamentui numatyti galimybę pasakyti taip ar ne tam tikrais atvejais. O kitas žingsnis bus įgyvendimas, parlamentas taip pat turi galių, taigi toks pamastymas būtų. Ar dar kas nors turi ką pasakyti? Norėčiau pasinaudoti progą ir e, kreiptis į komisiją, nesuteikti žodį dabar, vargu ar tai manoma, bet e, E, galvojant apie tai, ką pasakė ponas Sumaršy apie Majotą. Mes parlamente ir konkrečiai šiame komitete e, parengėme nuomonę. Sekretoriatas prieš savaitę jums pristatė berots pasiūlymą dėl komisijos reglamento 2003 įgyvendinimo. Tai susijęs su bendra sistema, bendromis taisyklėmis ir bendru Europos teritorinių vienetų sąrašu, jų atnauinimu. Tame atnaujintame sąraše ir gyventimo akte e, yra pateikiamas taip pat Prancūzijos regionų sąrašas ir majotas e, pakliūva į NUTS 2 ir NUTS 3 kyla klausimas, kodėl Majotas tame atnaujintame reglamente pagal bendrąją klasifikaciją taip traktuojamas. Kodėl negalima taikyti procedūros, kuri numatyta NUTS 2 regionams, atokiausiams regionams skirstant išteklius. Mes suprantame, kad uh, yra panaudota tam tikra išlyga ir galima 200 milijonų skirti savo nuožiūrą šiai teritorijai iš kitos daugiametės finansinės programos. Norėtume suprasti tai ir jeigu bus laiko net šiandieną per trišalį dialogą, apie tai būtų galima gal pasakyti. Perduokite kolegoms pustą klausimą, kodėl specialus traktavimas numatytas majotui. Ar dar kas nors norite ką nors pasakyti? Šis komitetas tikrai dirba neprognozuojamai. Mes numatome laiko, galvojame, kad žmonėms bus įdomu pasisakyti ir lieka laiko labai daug. Janas e, Olbrichtas. E, tai nėra kažkaip išėjimo strategija. Noriu iškelti tokį politinį klausimą gal kolegoms pranešėjams, bet ir kitiems. Kokia yra rizika? Ar didelė? Yra tam, gali būti, pavyzdžiui, kad makroekonominiai elementai nebus išspręsti ir valstybių narių pozicija yra labai sugriežta, ne tik dėrybose su lietuviais, bet ir žinome šiaip, kokia yra valstybių narių uh, Ehm, nuomonė, ypač dabar kaip Vokietijoje bus po rinkimų, ehm, yra klausimų dėl veiklos rezultatų rezervų, bet ir kitų. Pavyzdžiui, ehm, CAP horizontas 2020 yra klausimų dėl tų elementų, kurie nėra išspręsti. Ir kokia mūsų kaip regionų, regionų plėtros komiteto pozicija? Ar galima dar dėl kažko dėrėtis? Tai yra ir priemonių plano klausimas šiandienai. Kitas klausimas mūsų komitetui. Ar situacija yra aišku, kaip mes eisime į plenarinę sesiją ir neatsiras papildomų elementų, visos trys pusės, nieko naujo iš komiteto ir iš tarybos nieko naujo. Komisija taip pat gali nepateikti jokių naujų idėjų ir gali būti taip, kad likus dviem savaitėms iki balsavimo mes nieko nepamatysime naujo. Arba sutarėme, kad viskas baigta, arba ne. Tai gal ir labiau retorinis klausimas. Norėčiau pranešėjų, pranešėjus pakviesti. Neaišku, kokia yra didžiausia problema. Aišku, pirmiausia, tai susijęs su tuo, kaip suvoki viską Bet man atrodo, kad mes labai nemažai padirbėjome, dabar yra procedūra, kuri leidžia mums spręsti svarbiausias problemas, svarbiausias elementus pakete ir mes galime tikėtis, kad e, užsitikrinsime rezultatus. Nežinau, kur yra kitos problemos, kaip, pavyzdžiui, kiti komitetai mato problemas, ar jos didelis bet man nesudaro įspūdis, kad mes atsiliekame ar panašiai. Ir iš tikrųjų niekada nežinai, kaip viskas vyks politiškai, bet tai, kas keliauja į plenarinę sesiją, šimtų procentų atitinka pirmąjį svarstymą. Mes e, sausio pirmąją norime pradėti dirbti pagal e, naująjį dokumentą ir e, taip pat apsaugoti daugia metą finansinę programą. Bent jau mes iš savo pusės apie tai kalbame, ar žuvininkystė, ar kitur žemės ūkio srityse yra problemų, bet mintis buvo tokia. Jeigu sakoma, kad žuvininkystė, žemės ūkis turi problemų, tai prisijungite prie mūsų ir blokuokite viską, bet mes bandome išspręsti, kiek galime savo dalį. O nesiekėme sudaryti didelę koaliciją, kad užblokuotume ir sukeltume kaip galima daugiau spaudimo parlamento aukšto lygio grupė tada perims viską, kad, bus, kad būtų galtinai sustėta dėl MFF. Aš esu įsitikinęs, kad susitarimas bus priimtas net jeigu ir kažkokia nedidelė dalis nebus iki galo išspręsta, net jeigu ir kai kas nebus padaryta, bus sutarta dėl MFF. Taigi geriau išspręsti mūsų pačių problemas pagal turimą mandatą ir tada mes būsime atlikę deramą darbą. Konstancija. Aš manau, kad dėl daugiametės finansinės programos, dėl sprendimo e, reikia galvoti apie kompromisus e, dėl makroekonominių e, sąlygų. Jeigu galvosime apie pokytį metiniams biudžetų, metiniams lentelėms, e, makroekonominės sąlygos, kaip dabar matome iš e, tarybos siunčiamų signalų, jie, jis sako, kad jeigu nebus makroekonominio sąlygų, nebus e, pritarta, tai nėra jiems kompromisas. Kaip žinia, parlamente situacija yra kitokia turime didelę daugumą, kuri pasisako už tai, kad būtų makroekonominės sąlygos išbrauktos ir e, dabar kaip surasti kompromisą. Mes gal kaip ir visi galvojame, kokia galėtų būti išeitis, bet jeigu ar turėsime kompromisą ar ne, viena dalis parlamento bus už kitą prieš, taigi yra pavojus. Uh, toks, dėl to mes turime labai atsargiai dėrėtis ir ieškoti būdų kartu su valstybėmis narėmis e, kompromisui pasiekti. Ir tai yra atviras klausimas, mano nuomonė. Žemės ūkio srityje e, ne dėl skaičių yra problema. tai nesusijęs su daugiamete finansinė programa. Dėl to balsavimas dėl jos nepriklausys nuo detalių, nuo kompromisų žemės ūkio politikoje ar programoje Horizontas 2020. Tai reiškia, kad sprendimas dėl makroekonominių sąlygų ir veiklos e, rezultatų rezervo bus mūsų sprendimas. Ir tai susijęs su tuo, ar bus e, sprendimas dėl daugiametės finansinės programos ar ne. Ir mes turime labai aiškiai apie tai kalbėti. Taip pat valstybės narės darys didelį spaudimą parlamento nariams. Aš esu tikra. Tikiuosi, kad mes galėsime rasti išeitį ir trišalėse darybose, jeigu žuvininkystės ir e, žemės ūkio politika nėra sudarėta iki šių metų pabaigos, tai kaip dėl sanglaudos politikos ilgainiui e, žuvininkystė, žemės ūkis gali būti apspręsti vėliau, bet plenarinėje sesijoje mums reikia vieno balsavimo. Pagal procedūrą galima pateikti pakeitimą, kaip sakė Lambertas, dėl e, socialinio fondo. E, užimtumo komitetas ar frakcija gali tą padaryti, gali pateikti pakeitimą, tačiau tokiam pakeitimui priimti, reiškia, reikia daugumos ir vargu ar bus priimtas koks nors pakeitimas. Dėl to mes dirbame pagal kompromisus ir turime sutikti su tuo, kad kompromisai nėra idealus dalykas, bet tai yra būdas eiti į priekį situacijoje, kai parlamento nariai galės kitų metų pradžioje pasakyti, jog yra pasirengę e, regionams e, skirti lėšas anglodos politikai. Tai yra, mano nuomonė, būtina, kadangi situacija regionuose yra labai bloga, bet e, kita vertus dėl to, kad situacija yra tokia, jog balandį prasidės rinkimų kampanija į Europos parlamentą. ir paskui bus sakoma, kad mes negalime pasinaudoti lėšomis, kurias numatė valstybės narės. Tai būtų baisu, mums dėl to reikia surasti kompromisą. Ačiū, Vočia Holejničia. Podkreślić, że e, akurat tak się składa, że biorę udział w pracach. E, Aš esu Žemės ūkio komiteto narys ir taip pat e, dalyvauju darbo grupės darbe, kuri užsima BŽUP reformą. Mes beveik visus klausimus išsprendėme, apsvarstėme visus finansinius klausimus ir manau, kad atinančiomis valandomis ar dienomis pasirodys pranešimas e, spaudė apie tai, kad dėrybos baigtos. Ir e, dokumentas dėl BŽUP bus paruoštas balsavimui Strasbūro sesijoje. E, iš, taigi, iš šios E, pusės kliučių nebeliks daugiametės finansavimo programos patvirtinimui. Tačiau mes e, suteikėme daug iliuzijų valstybėms narėms, jeigu jos, e, jiems susidarė įspūdis, kad BŽUP nebėra. Iš tikrųjų, dokumentas jau parengtas. Pirmininkė, noriu grįžti prie bendro pobūdžio klausimų, apie kuriuos kalbėjo Janas. Žinoma, išlieka mm, visa rizika, turime to nepamiršti ir makroekonominės sąlygos yra viena iš tų, vienas iš tų rizikos veiksnių. Svarbiausia, kad susitarimas būtų pasiektas spalio mėnesį anksčiau ar vėliau ir pranešėjai akcentavo, kad būtina rasti sprendimą. kita vertus yra e, rizika susijusi ir su techniniais klausimais. Mes čia kalbame apie tai, dėl ko deramės, tačiau reikia nepamiršti, kad techniniuose ekspertų susitikimuose na, taip pat atliekamas didžiulis darbas ir mūsų komitetas taip pat e, prisideda, dalyvauja šiame darbe. Taigi atliekama daug labai darbo, kuris nėra taip tiesiogiai matomas. Čia turime ir konstatuojamosios dalies punktus. Ir reikia nepamiršti ir teisinės, teisės tarnybos, kuri labai daug dirba, ir e, teisininkų, lingvistų, kurie turės suredaguoti tekstą, viską patikrinti. Turiu pasakyti, kad visi lab, dirba gera bendradarbiavimo dvasia ir stengiamas išnaudoti, kur galima teisinio lankstumo galimybės, kad būtų įmanoma balsuoti dėl šio dokumento plenarnėme posėdėje. Bet galiu pasakyti, kad makroekonominių sąlygų klausimų jau esu pagarsėjusi, nes e, pasklido žinia apie tai, kad mes priešinamės e, dokumentui, jeigu nebus išspręstas šis klausimas. Na, aš tai priimu kaip komplimentą, bet visų akis yra nukreiptos į mus dėl to, kad mes esame kliuviniu, tarsi esame kliuviniu šio klausimo išsprendime. Jei niekas neturi jokių daugiau pastebėjimų, manau, kad galime baigti šio klausimo svarstymą. Ir tai paskutinis rytinės darbo tvarkės punktas. Tikiuosi visus jūs ir daugiau jūsų pamatyti po pietų, nes po pietų vyks klausimas labai įdomia tema. Pas mus ateis svečių, taigi laukiu visų 15 valandą.